el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Pirmasis šiandienos darbo tvarkės e, klausimas. E, pono Kabrnoch pranešimas apie socialinių sistemų suderinimą. Pone Kabrnoch, žodis jums keturioms minutėms. Vážený pane předsedající, dámy. Gerbiamas ponė pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už man suteiktą galimybę kalbėti. Kalbame apie pasiūlymą reglamentui, kuriuo e, bus suderinamos valstybių narių socialinės apsaugos sistemos. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems parlamentarams, kurie su mumi bendradarbiavo rengiant šią temą. Manau, kad mes galėsime balsuoti už šį dokumentą didelę balsų daugumą. Naujo reglamento tikslas - suteikti e, galimybės migrantams iš visų valstybių narių, žmonėms be pilietybės arba pabėgėliams e, naudoti socialinės apsaugos sistemomis visuomet ir e, su visomis jos atveriamomis teisėmis ir galimybėmis. Tiem žmonėms neturėtų būti e, taip pat sukurta sistema, pagal kurią jie negautų socialinių išmokų daugiau negu vienoje valstybėje narėje. Įstatymo interpretavimą reikėtų supaprastinti. Išskirsiu tris pagrindinės sritis. Reikšmingos veiklos dalies apibrėžimas. Veikla vykdoma už uh, pagrindinės buvei, buveinės. Kitas svarbus klausimas uh, - nuolatinė uh, pagrindinė buvimo vieta lėktuvų įgulų atveju. Pagrindinė buvimo vieta yra tas oro uostas, į kurį ir iš kurio lėktuvo įgulos nariai e, skraido dažniausiai. Taip e, galima išsiaiškinti, kurios valstybės narės e, įstatymus reikėtų taikyti. Taip pat kalbame apie bedarbio statusą. Kai kuriuose valstybėse narse yra numatytas e, e, socialinės apsaugos e, galimybės nedarbo atveju, o kitose valstybėse to nėra, todėl dabartinėme reglamente norime šį klausimą sureguliuoti. Pagal naująjį reglamentą savarankiškai dirbantis žmogus bus apdraustas e, nedarbo atveju toje valstybėje narėje, kurioje jis paskutinį kartą dirbo. E, civilinės aviacijos ryties neiškumai yra išsklaidyti, kadangi dabar pagrindinė buvimo vieta yra traktuojama ta šalis, kurioje atitinkami įgulos nariai atlieka didžiąją dalį darbo. Daugiau apsaugos jau dabar yra suteikiama ir e, didesniai daliai gyventojų visose e, vieningos rinkos dalise. Nuostatos dėl nedarbo yra naudingos tiem žmonėms, kurie gali nukentėti dėl bedarbystės. Ačiū už Jūsų pagalbą. Ačiū, ponia Kabrnoch. Komisijos narys akivaizdžiai vėluoja, kol kas jo dar čia nėra, todėl mes perėsime prie kitų kalbėtojų ir pirmiausia žodis frakcijų atstovams. Dvi minutės EPP frakcijos nariai poniai Esaja suteiksiu. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė. Gaila, kad nėra Europos komisijos nario Parlamentas labai atidžiai stebėjo Europos tarybos poziciją dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Vieningoje rinkoje e, žmonės turi galimybę dirbti ne tik savo valstybėje narėje, bet ir kitose. Tai yra e, vieningos rinkos pranašumas. Tačiau dėl to iškilo ir tam tikrų sunkumų valstybėms narėms. Kaip žinia, egzistuoja socialinio apsaugos sistemų skirtumai. Taip pat be bejonės reikia iškirsti kelią sukčiavimui. Mūsų tikslas yra atnaujinti socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės, nes kai kuriuose valstybėse narėse pasikeitė teisės aktai. Reglamente yra labai aiškiai pasakyta, kokia, kokios šalies teisė turi būti taikoma asmenims, kurie dirba skirtingiams darbdaviams skirtingose valstybėse narėse. Ir akivaizdu, kad nebūtų gerai, E, kaitalioti įstatymo nuostatas apibrėžiančias, kuri, kurios valstybės teisės sistema e, yra taikoma kokiu atveju. Reikia daugiau stabilumo. Nedirbantis, e, darbo netekęs, tiksliau savarankiškai dirbantis asmuo gali gauti nedarbo išmokas tose, valstybėse, kuriuose jie dirbo, net jeigu jų gyvenamojoje valstybėje narėje nėra numatytas e, socialinis draudimas tokiu atveju. E, kalbame apie teisės aktus, kurie yra taikomi pasienyje dirbantiems darbuotojams praėjus dviejams metams reikės šį teisės aktą peržiūrėti, kad išvelgtume, ar nėra problemų tarp valstybių narių. Ačiū ponė Saja. Dabar jau atėjo komisijos narys ir suteiksime žodį jam. Prašom. Morning, much, Labas rytas, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Nuostatos, kurias aptarėme šiandieną, numato kai kurias specifines priemonės socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje. Yra tai kai kurių praktinių nuostatų, kurios pastarnaus ES piliečiams, judantiems tarp ES valstybių narių. Ir veiksmingos tos nuostatos bus tik tada, tik tada e, ir judumas užtikrinamas tik tada, jeigu ir teisinė prasme nuostatos bus rimtai gyvendinamos. Toks ir yra e, tikslas e, šio reglamento. Dar 2010 metais buvo konstatuota, kad nacionaliniai, nacionaliniai teisės aktai ir darbo praktika kelia kai kurių iššūkų ir kad e, reikia užtikrinti geresnį nuostatų vykdymą. Šiuo, šiandieną kaip tik ir atsižvelgiama į kai kurias koncepcijas, e, kurios dar nebuvo pakankamai suformuluotos anksčiau. E, reglamento nuostatos e, yra gana techninio pobūdžio, bet turės tiesioginį poveikį ES piliečiams, ES mastu, bus galima įgyvendinti veiksmingai darbuotojų judumo teisę. 2010 metais buvo e, pateikta ES piliečių ataskaita, kur buvo aiškiai konstatuota, kad reikia e, dar ir kai kurių specifinių lydimųjų priemonių, kurios geriau užtikrintų šią teisę. Ypač tai pasakytina apie porą labai jautrių sričių pasiūlyme. Viena vertus pagrindinės buvimo vietos e, principo įvedimas įgulos nariams ir taip pat nuostatos dėl E, nedarbo ar bedarbystės išmokų mokamų e, savarankiškai dirbantiems asmenims e, toje gyvenamojo valstybėje narėje, jeigu joje nėra sistema tokia numatyta draudimo nuo nedarbo šiems, dar, šiems asmenims. Ir reglamentu bus siekiama geriau užtikrinti darbuotojų teisės, ES piliečių teisės ir geresnį institucijų įvairių darbą, tarnybų darbą taikančio reglamento nuostatas. E, Man norėtumėm akcentuoti e, tai, jog vertiname labai, kad stengiamasi pasiūlymą patvirtinti per pirmąjį svarstymą ir būtinai stengsimės dėl kompromiso, esame nusiteikę e, konstruktyviai ir nusiteikę bendradarbiauti su visomis institucijomis šiais klausimais. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū gerbiamam komisarui. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu e, ponas Esaja. Ponas Erkas, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkė, padėkoti komisarui, visai komisijai, e, tarybos atstovams, taip pat ir kitiems e, kolegoms, parlamento nariams už puikų darbą. Noriu pasveikinti visus dirbusios ties šiuo pranešimu. Jis yra labai svarbus šio reglamento atnaujinimas. Džiugu, kad galėsime per pirmąjį svarstymą jį patvirtinti ir nuostatos iš karto bus taikomos ES mastu. Reikėtų atkreipti dėmesį į 65 straipsnį, kur yra užsimenama apie tai, kad ir pasienio darbuotojams yra numatomos išmokos, anksčiau tokių nuostatų nebuvo. Ir taip pat reikėtų dar atkreipti dėmesį ypatingai 11 straipsnį, kur yra kalbama apie pagrindinę buvimo vietą. Tai yra kriterijus leidžiantis aiškiau, e, tinkamiau įgyvendinti darbuotojų teisės. nuolat yra abejojama Europos Sąjunga, tai vienur tai kitur. Ir dabar štai turime priemonę, kuri leis užtikrinti, kad milijonai Europos Sąjungos piliečių, darbuotojų jausis saugiau socialinė prasme, išėję į e, pensiją, netekę darbo. Ir visą tai manoma dėl geresnio valstybių narių bendradarbiavimo tarpusavėje ir taip pat dėl Europos Sąjungos socialinio modelio taikymo. Jau buvo e, tarybos metu sakyta, kad socialinis modelis tikrai gyvybingas, gyvuoja ir dabar mes e, žodžius paversime darbai. Ačiū, ponė Serkas. Pietų Europos šalių atstovams parlamente štai kokios informacijos turiu. So, account, I, I Aš netaip ištariau tikriausiai E, pavardę ir tiesiog atleiskite man už tai, nes e, asmenims iš pietų šalių yra sunkiau galbūt teisingai ištarti tas pavardės. Ir dabar e, liberalų frakcijos vardu minutės kalbės ponia Ovir. Suur tänu, härra president, lugupeetud. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary, mėlyjei kolegos teisė gyventi ir dirbti bet kur Europos Sąjungoje mm, yra ta teisė, kurią naudojas, turi, gali naudotis kiekvienas pilietis ir e, darbuotojų laisvas judėjimas, laisvo judėjimo teisė yra viena iš pagrindinių principų siekiant įgyvendinti e, veiksmingą rinką. Ir e, čia yra būtina kalbėti ir apie socialinio draudimo taisyklės E, kurios padėtų žmonėms ES e, laisvai judėti, nesijaudinant dėl savo socialinių garantijų. Dabartinio reglamento taisyklės ir nuostatos buvo aptartos prieš dešimtį metų, tačiau įvyko daug e, įvairių pokyčių darbo rinkoje, atsirado nauji E, darbo modeliai, kurie e, daugelis įstatymų buvo pakeista valstybėse narise. Todėl yra džiugu, kad yra ketinama pakeisti e, šį reglamentą, jį patobulinti. Tar parlamentas turi užtikrinti teisinį tikrumą ir saugumą užtikrinti socialinės garantijas, nepažeisdamas judumo teisių. Uh, E, vienodos taisyklės, e, kurios turėtų būti įvestos pagal šį reglamentą, e, susijusios su socialinio draudimo nuostatomis ir taip pat su naujomis nuostatomis, kaip, pažiūrėjau, pagrindinė buvimo vieta. Ir Tačiau tai neturėtų priversti valstybių narių iš esmės keisti savo e, galiojančias sistemas. Tiesiog užtikrinti visų ES piliečių prieigą prie socialinio e, draudimo sistemų, nepriklausomai nuo jų statuso ar nuo to, kur jie keliauja ir kur dirba. Pakeitimai E, kurių mes čia siekiame. E, tais pakeitimais mes siekime apginti ir įtvirtinti piliečių 27 valstybėse narėse teisės, nesvarbu, kokioje šalyje jie begyventų. Mes norime veiksmingai koordinuoti socialinio draudimo sistemas, keistis veiksmingą informaciją, kad e, išmokų, socialinių pašalpų išmokėjimas būtų sklandus Ir mes tikimės, kad visi tie pakeitimai bus patvirtinti dar pirmojo svarstymo metu. Aš norėčiau padėkoti šešėliniai pranešėjai ir kitiems šešėliniams pranešėjams už tikrai gerą bendradarbiavimą. Dėkoju. Ačiū poniai Ovir. Dabar žaliųjų frakcijos vardu. Dvi su pusė minutės kalbės ponia Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už šią temą padarytą darbą. Kaip buvo pasakyta, dokumentas labai techninio pobūdžio, bet jis nepaprastai svarbus atskiriems ES piliečiams. Kaip jau buvo pasakyta, e, čia turime naujausią e, variantą dokumento, kuris buvo parengtas ES istorijoje tarp pirmųjų e, tas dokumentas buvo daug kartų peržiūrėtas, peržiūros darbas 2009 metais buvo baigtas, e, dabar turime dar naujesnį e, variantą prieš akis. Matome, kad e, pradeda galioti elektroninė sistema ir tikimės, kad tai leis greičiau sureaguoti piliečiams rūpimas problemas. Nes čia kalbame apie žmonių, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių turi judėti per sienas, dirbti pasienio zonose, E, socialinį saugumą, apie jų sveikatos apsaugą, nedarbo išmokas, šeimų, pagalbą šeimoms ir panašiai. Todėl labai svarbu tas teisės užtikrinti. E, čia matome e, dokumentą, kuris yra labai palankus mūsų piliečiams jau po pirmojo svarstymo susitarus dėl jo. Bet kaip aš jau sakiau, mes turime e, pirmiausia užtikrinti, kad bus e, suteiktos teisės tiem žmonėms, kurie yra apdrausti socialinėmis sistemomis. E, tai bus tam tikras kreipimasis į įmonės, kurios užtikrintų tas teisės darbuotojams, kurie ypač yra mobilus darbuotojai. Ir taip pat turime užtikrinti, kad įmonės registruos visus darbuotojus, kurie uh, E, juda iš vienos valstybės į kitą. E, peržiūrėdami šį dokumentą mes turėtume atsikratyti šio trūkumo, kuris iki šiol egzistavo. Nebebus turbūt tokių atvejų, kai žmogus įsikūręs vienoje ar kitoje valstybėje jausis neprijungtas, nei prie, kok, ne, ne prie kokios apsaugos. Ir e, jeigu e, E, žmogus gyvendamas vienoje valstybėje, dirbdamas kitoje valstybėje, nežino, kur iš valstybė jie apsaugo, tai nėra gerai, žmonėms e, susidaro painiava ir tai yra nesažininga pačių darbuotojų atveju. Todėl labai gerai, kad dabar jau yra apibrėžiama pagrindinė buvimo vieta ir tas e, dokumentas yra suderintas su kitais teisės aktais ir žmonės geriau žinos, kur yra socialinės apsaugos požiūrių jie registruoti ir kokias teisės jie gali tikėtis gauti. Ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas reglamentas bus priimtas jau per pirmąjį svarstymą. Ačiū. Ačiū, ponė Lambert. O dabar ECR frakcijos vardu pusantros minutės ponė Marina Janakudakis. Ačiū. Sunkiais ekonominiais laikais ES turėtų palengvinti bendrovėms veiklą. Aš, kaip tam tikro pobūdžio verslininkė, žinau, kad įmonės ir bendrovės nori mažinti kaštus, kuriuos jos patiria, tačiau taip pat labai svarbu, kad bendrovės ir įmonės neišvengtų prievalės mokėti socialinės apsaugos mokesčius. Mano rinkiminė apygarda Londone yra ES tarptautinių investicijų populiariausia vieta. Ir tiesioginės užsienio investicijos yra pagrindinė varomoji jėga Londone. Tokios bendrovės kaip Microsoft ir Sony investuoja Londone. Todėl visai pagrista, kad tos bendrovės turi mokėti į Britanijos socialinės apsaugos sistemą. Ta pati turime pasakyti ir apie jų darbuotojus, kurie gyvena ir dirba Junktinėje karalystėje. Tačiau iki šiol egzistavo tam tikra spraga, pagal kurias e, orlaivių, įgulos ir orlaivių bendrovės išvengdavo socialinių socialinių e, e siste, įmokų mokėjimo. Todėl lakūnai dirbantis Ispanijoje ar Belgijoje mokėdavo socialinės e, apsaugos mokesčius Airijoje, nes ten buvo registruoti lėktuvai. E, šiame pranešime e, nebe, bus, e, bus užkirstas kelias socialiniam dempingui ir darbuotojai ir darbdaviai turės mokėti socialinės įmokas savo darbo vietoje. Aš džiaugiuosi, kad pranešėjas pašalina šią spragą ir dabar valstybių narių socialinės apsaugos sistemos atgaus taip reikalingas įmokas. Ačiū. Por el grupo Ačiū ponė Janakudakis. Dabar ponas Šimanskiai, FD frakcijos vardu. Pone pirmininkė. Pranešime yra kalbama apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimą. Mes remiame tuos sprendimus, kurie užtikrina e, lygybę ES piliečių atžvilgių, taip pat ir darbo rinkoje. Dėl to ir nuostatos reglamente turėtų būti formuojamos būtent tą linkme, kad geriau būtų užtikrinamos darbuotojų ir bedarbių teisės. Šie asmenys neturėtų būti mm, būtinai privalomai siejami su paskutinė darbo vietos e, valstybė nare. Socialinės apsaugos sistemas koordinuoti galima taip pat vadovaujantis e, atitinkamais darbuotojų apsaugos principais. Europos komisijos iniciatyva dėl komandiruotų darbuotojų taip pat yra labai svarbi, nes mes kalbame apie milijoną ES piliečių, kurie yra išsiunčiami dirbti į užsienį. Privalome užtikrinti pusiausvyrą tinkamą e, tarp šių įvairių aspektų. Ta reikia padaryti, galvojant apie krizę ir apie bendradarbiavimą su ir taip pat kitais Europos, e, pasaulio žemynais. Brigadės, ne prezident. Ačiū, ponė Cubart, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas išaiškina, kad e, nepriklaus, ne, nepriklausomai dirbantis e, pasienio darbuotojas, tu, kuris turė, dirbo vienoje valstybėje narėje, gali tikėtis e, bedarbio išmokų ir kitoje valstybėje narėje, jeigu jisai tenai gyvena jeigu yra į tokius reikalus įtraukiamos daug, e, dvi valstybės narės, tuomet reikia laikytis atitinkamų e, statyminių nuostatų, tačiau stengtis e, išvengti sukčiavimo atveju, kuomet kai kurie darbuotojai tik tai deklaruoja es, dirbantis ar dirbę savarankiškai. Todėl mums reikia užtikrinti ir atitinkamą kontrolę. Tai yra nepaprastai svarbu. Kitas e, pakeitimas yra susijęs su orlaivio įgulos darbuotojais ir jų pagrindinė buvimo vieta ir jų darbo vietomis. E, e, to, tų darbo vietų kontrolė ir jų deklaravimo kontrolė taip pat turi būti labai griežtai gyvendinama. Ir, mėlyjei kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į tai, jog į Portugali, Portugalijos socialinio draudimo sistema dabar patiria ypatingai didelį spaudimą ir norėtume pažymėti, kad rekomendacijos dėl socialinio draudimo sistemų koordinavimo ir komisijos e, e, rekomendacijos jos baltojoje knygoje, kur e, yra liaupsinamos privačios draudi, privataus draudimo sistemos, mums yra absoliučiai nepriimtinos. Šiuo metu Portugalijoje yra labai stipriai apkarpomos socialinės išmokos, tačiau mes nepritarėme e, privačių socialinio draudimo fondų ar sistemų kūrimui. Dėkoju. Ponas Zuber. Ja, danke schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, ponė Zuber. Dabar ponė Vertman. Klarheit für alle Stakeholder, also für Unternehmen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiuo pasiūlymu bus užtikrinamas teisinis aiškumas e, tiek e, darbuotojams, tiek darbdaviams, visiems ES piliečiams ypatingai atsižvelgiama į um, judumo principą, į asmenis, e, kurie dirba kitoje valstybėje narėje. Nebus dėl to patiriama jokių papildomų kaštų, tačiau naudos papildomos tikrai bus, bus sukuriama daugiau skaidrumo. Ypač man svarbus atrodo pora dalykų. Pirmiausia, dabar yra aiškiau apibrėžiamas 13 straipsnio antrojo dalyje esantis e, terminas nereikšminga veikla ir taip pat pagrindinė buvimo vieta. Tai yra labai svarbu orlaivių įgul, įguloms ir joms taikomoms nuostatoms. Tai sukurs daugiau teisinio e, tikrumo įmonėms, taip pat darbuotojams ir taip pat leis išvengti, išvengti socialinio dempingo problemos. Dėkoju pranešėjams, ačiū. Ačiū poniai Vertman. Pereiname prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, porą minučių steikiamos ponui Ari. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta šios diskusijos metu ir aš nenoriu visko vėl kartoti, bet tiesiog padėkosiu E, kolegoms pranešėjams už puikų darbą. Mes, parlamento nariai, e, nuolat turime atsiskaityti piliečiams dėl to, ką čia veikiame ir jeigu norime parodyti, koks naudingas yra mūsų ir taip pat komisijos darbas. Tai būtent ši diskusija ir yra tinkamas kontekstas tą padaryti. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio tai yra tik techninio pobūdžio klausimai, kurie čia aptariami, tačiau mes šiuo pranešimu parodome, koks e, naudingas yra geras, konstruktyvus bendradarbiavimas ir kaip galima padėti ES piliečiams naudotis judumo teisę e, ir taip pat tarpvalstybinėmis e, paslaugomis. Jie galės išsaugoti teisę į socialinės išmokas. Ir Dar vienas privalumas šio mūsų bendro darbo yra tas, kad yra atsižvelgta ir į konsultacijų metu pateiktas ataskaitas ir vertinimus, yra parlamento nariai taip pat buvo labai suinteresuoti tuo jau per pirmąjį svarstymą patvirtinti šios techninio pobūdžio pakeitimus. Kaip jau buvo nekarta sakyta, yra įvairių darbo modelių naujų, daug E, mobilesnių e, užimtumo formų negu kad anksčiau. Dėl to būtinai reikia ir naujų e, tai situacijai pritaikytų teisinių nuostatų, kad būtų galima jas vienareikšmiškai taikyti tų naujų um, užimtumo modelių atžvilgių. Aš manau, kad šiuo pranešimu mes tikrai parodome, jog puikiai dirbame ir pasieksime gerų rezultatų. Jeigu galima kur nors rasti tinkamus sprendimus, tai būtent ši sritis ir yra pati svarbiausia. Pagrindinės buvimo vietos e, kriterijus, galvojant apie e, orlaivių įgulų e, situaciją, yra tikrai labai puikus sprendimas. Dėl to tik dar kartą noriu padėkoti už puikų darbą ir tikiuosi, kad sprendimai, kuriuos radome, bus e, naudingi, pasitarnaus daugam ir manau, kad ar šiuo klausimu tikrai nekartą kalbėsime parlamente. Ačiū, ponė Öri. Dabar viena minutė, ponė Steinruk. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų ir kaip ir prieš tai kalbėjusiai kolegos. Uh, pritariu reglamentui, dėl kurio šiandieną balsuosime. Europos vidaus rinka, bendra rinka darbuotojams e, suteikia daugybę galimybių, tačiau iki šiol e, buvo daug įstatyminių spragų, kuriomis buvo piknaudžiaujama, kai kalbama apie pasienio darbuotojus. Ir kai kurie dalykai buvo minėti prieš tai kalbėjusių, pavyzdžiui, aviacijoje. Čioje mm, srityje e, įgulų darbuotojai E, dažnai e, socialinės, e, būdavo draudžiami socialiniu draudimu, kuomet darbdaviai stengdavosi kiek įmanoma, patirti kiek įmanoma mažiau sąnaudų ir taip nukentėdavo darbuotojai. Todėl mes socialdemokratai E, norime siekti, kad ir e, orlaivių įgulų darbuotojai e, mokesčius, įmokas mokėtų į socialinio draudimo sistemas ir jų darbdaviai mokėtų į tose vietose, tose, tose valstybėse narėse, kuriuose jie dirba ir ten, kur jie iš tikrųjų realiai būna. Ir mes tikimės, kad viso to sieksime draugę ir, visko, ir viso to mums pavyks galiausiai pasiekti. Ačiū dabar ponas Černiecki. Ačiū, ponios ir ponai. Šį pranešimą pristatė kolega iš tos pačios frakcijos ir jį būtų galima įvairiai girti dėl įvairių priežasčių, tačiau e, iš tiesų reikia pabrėžti, jog yra e, daugybė e, šio pranešimo privalumo. Tačiau norėčiau priminti, kaip skamba Hipokrato priesaika, primum non vocere. Svarbiausia yra nedaryti žalos. Šiuose diskusijose neturėtume kalbėti vien tik tai apie darbuotojus, bet ir apie darbdavius, įmonės, kurios samdo tuos darbuotojus. Krizės laikotarpiu turime elgtis labai atsargiai ir visi pakeitimai turi būti palankus tiek darbuotojams, tiek ir įmonėms, darbdaviams. Kalbėtojas yra nutraukiamas pirmininko. Ačiū ponui Černetski ir dabar vieną minutę kalbės ponas Paška. Ačiū ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, viena iš pagrindinių prielaidų siekiant, kad e, dar, e, darbuotojai galėtų laisvai judėti ES yra taisyklės susijusios su socialinių draudimo sistemų koordinavimu valstybėse narėse. E, likščiol egzistavusios taisyklės yra susijusios su reglamentu 833 ir 987 ir komisija yra pateikusi pasiūlymą pakeisti šios reglamentus atitinkamai prisitaikant prie naujos socialinės realybės valstybėse narėse. Mūsų piliečiams yra labai svarbu, kad 13 straipsnis pirmoji dalis 883 reglamente 2004 metų būtų atitinkamai pakeistas. Tai yra e, nuostata galiojanti valstybių narių piliečiams, kurie dirba e, dviejose e, valstybėse narise ar daugiau valstybių narių vienu metu ir kuriems gali galioti skirtingos socialinės garantijos. Ir jiems iškyla pavojus netekti e, tam tikrų garantijų ir mums reikia siekti juos apsaugoti ir taip pat užtikrinti darbo rinkos vienodą, e, tą vienodą veikimą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, dabar ponas Maubemuoja herr präsident! im zuge der globalisierung dėkoju pone pirmininke dėl globalizacijos atsiranda naujų įdarbinio, įdarbinimo formų čia ypatingai galvočiau apie orlaivių įgulas kur yra naudojamasi pagrindinės buvimo vietos e, savoka ir jos įvairių taikymų bet negalime leisti kad dėl to nukentėtų patys darbuotojai ir jokių būdų negalima leisti kad išmokos, kurios nepriklauso nuo įmokų, e, taip pat būtų mokamos ir e, užsieniečiams. Pavyzdžiui, Austrijoje buvo toks atvejis ir teismai nusprendė, jog e, prancūzijos piliečiui privalu mokėti tam tikras išmokas būtinas susijusias su socialinė pagalba. Mm, bet tai buvo visiškai nesuprantamas atvejis. Ir iš tikrųjų tai buvo um, naujojo Europo, europietiško socialinio terorizmo atvejis, kai yra bandoma pasinaudoti sistema. Dėkoju. Gracias, Tiena... Ačiū ponui Obermeieriui. Toliau vieną minutę ponui Kristensen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu norime sukurti vidaus e, rinką, kurioje būtų užtikrinamas e, laisvas e, prekių kapitalo darbuotojų judėjimas, tai būtinai reikia suderinti tinkamą ir socialinio draudimo sistemą ir reikia nuolat aktualizuoti susidariusią situaciją, ją atsižvelgti darbuotojai neturėtų susidurti su sunkumais, jeigu nori um, dirbti įvairiose valstybėse narėse. Ir nereikėtų um, turėti atmesti tam tikro pasiūlymo vien dėl to, jog neaišku, kaip bus tuomet su socialinė apsauga. Ypač svarbu užtikrinti um, pasienio darbuotojams galiojančias teisės. Tiesa, jeigu yra 25 procentų užimtumas šalyje, kurioje ir gyvenama, arba tiek procentų yra laiko dirbama, tuomet turėtų būti numatyta teisė pasirinkti, kurią socialinės apsaugos sistemą um, taikyti. Ir neturėtumėm Neturėtų būti taip, kad būtų renkamasi ta šalis, kurioje yra pigiausia socialinio draudimo sistema. Reikia ieškoti um, tokių nuostatų, kurios būtų taikomos veiksmingiausiai. Ačiū, ponia Kristensen. Ir dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Pirmiausia, ponas Nikolaseč. Senor, senor prezidente, kolegyne a kolegovia chcem veľmi oceniť e, výbor cabrnocha ktorý Ačiū. Kolegos, aš norėčiau pasveikinti e, daktarą Sabrno e, kaip, su tuo, kaip kvalifikuotai suvienijo politinės frakcijas. Būtent taip mes turime dirbti, siekdami padėti piliečiams, norintiems dirbti skirtingose valstybėse narėse ir e, norintiems neprarasti socialinės apsaugos e, privalumų. Būtent tam mes čia susirinkome. Džiaugiuosi, kad e, žmonės gyvenantis pasienį ir dirbantis kaiminėse valstybėse pagaliau sulaukė dėmesio, jų problemams yra skirta e, šiek tiek pasvarstymų. Tačiau reikia galvoti ir apie žmonės, kurie kartais dirba valstybės ančište labai toli nuo jų namų. Reikia išaiškinti, e, kaip socialinės e, išmokos turės būti mokamos orlaivių įgulų e, nariams. Dabar jau yra apibrieštas aiškiau pagrindinis or, namų oro uostas. Tokie paprasti paaiškinimai leis darbdaviams geriau suprasti, kaip reikia rūpintis apie darbuotojų socialinius interesus. Ačiū, dabar žodis poniai Čia Sloveka. Ačiū, ponė pirmininkė. Valstybių narių teisės e, aktai per pastaruosius dešimt metų ženkliai pasikeitė. Pasikeitė ir žmonių elgesys. Žmonės dirba skirtingose valstybėse, dirba kitoje sienos pusėje. Yra bendrovių, kurios e, savo ekonominę veiklą vykdo daugiau negu vienoje valstybėje narėje. Tokie pokyčiai yra susiję ne tik su krize, tai yra susiję ir su esminiais pokyčiais darbo rinkoje. Taisyklės turi būti atnaujintos, kad atitiktų kontekstą. Reikia užtikrinti mūsų piliečiams ir verslo galimybės, ir judėjimo galimybės. Kalbėtojo kalba per greitai związane z kryzysem. Valstybių narių teisės aktų pakeitimai susiję su krize didina padidėjęs mobilumas ES ir naujų darbo vietų kūrimas reikalaus, kad teisės aktai per artimiausius metus būtų pakeisti dar kartą. Todėl dabar turime e, plačiau pažvelgti į socialinių sistemų koordinavimo sistemą, kad nereiktų tų dokumentų kiekvienais metais keisti. Ačiū ponė Jašlovecka. O dabar žodis. Dabar žodis poniai Blinkevičiūtė. Dėkoju pranešėjai ir pritariu tai pranešimo daliai, kuria yra siekiama atlikti es teisės aktų socialinės apsaugos srityje patikslinimus nes jie yra neišvengiami keičiantis valstybių narių praktikai ir jų teisės aktams. ir be abejo ypač pritariu reikalingiems es teisės aktų turinio pakeitimams kurie yra būtini norint veiksmingai ir iki galo įgyvendinti laisvo darbuotojų judėjimo teisę mūsų piliečiams. situacija kuomet savarankiškai e, dirbantys darbuotojai dirba šalyje kurioje jie turi teisę į nedarbo pašalpą o tokią teisę praranda vien tik išvykę gyventi į kitą šalį kurios teisės aktai nenumato e, tokios išmokos e, yra nepriimtina laisvą darbuotojų judėjimą propaguojančioje europos sąjungoje. europos teisingumo teismas savo praktikoje taip pat patvirtino jog asmenys tapę bedarbiais vienoje valstybėje narėje turi teisę išvykę gyventi į kitą valstybę narę ir toliau ten ieškoti darbo gauti nedarbo pašalpą kuri jiems priklauso o svarbiausia kad teisė į socialines išmokas negali būti apribota kai šias išmokas sudaro paties buvusio savarankiškai dirbusio darbuotojo mokėtos socialinio draudimo įmokos. Pone Basesku, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš remiu e, reglamento dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir pakoregavimo pakeitimus. Aš taip pat e, džiaugiuosi tuo, kad šiame pasiūlyme yra atsižvelgta į nacionalinių teisės aktų pakeitimus ir pastarojo meto pokyčius susijusius su judėjimu per sienas. Labai svarbu užtikrinti darbo jėgos laisvą judėjimą e, visiems ES piliečiams. Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojai e, tai e, su šiomis problemomis susiduria labiau negu kitų valstybių piliečiai, nes darbo rinka jiems kelia daugiau reikalavimų. Jų dabar ta darbo rinka yra labai konkurencinga. Teisės aktų supaprastinimas yra būtinas, ypač kai kalbame apie nedarbo problemas. Uh, E, e, turime apsaugoti ES piliečių teisės. Šią prasme aš noriu pabrėžti, kaip svarbu, kad yra pakeistas 65 straipsnis. Siūlomieji pakeitimai leis atnaujinti ir pagerinti dabartinės taisyklės, galvojant apie so, besikeičiančią socialinę realybę. Ačiū ponė Basesku. Dabar vienas žodis ponui Betnui vieną minutį. Ačiū ponė pirmininkė. ES socialinės apsaugos sistemų suderinimas nereiškia, kad bus išmokos savaime bus suvienodintos. Tai yra nepasiekiamas tikslas. Greičiau mes kalbame apie galimybių naudotis tomis sistemomis suvienodinimą visoms ES piliečiams. Kągi tai reiškia? Didelė dalis siekiančių gauti socialinę apsaugą e, pradės judėti į valstybės, kur socialinės apsaugos sistemos jau yra geresnės. Britanijoje yra 5 milijonai žmonių, kurie tikisi gauti socialinį būstą. Tikimybių yra labai nedaug. Kai kuriuose Londono vietose net 50 procentų socialinio būsto yra suteikta žmonėms, kurie nėra gimę Junktinėje karalystėje. Daugelis tų žmonių nėra nei cento sumokėję mokesčių į socialinės apsaugos sistemas ir jie gyvena iš mūsų socialinės apsaugos sistemų. E, negalima tikėtis, kad tokie londoniečiai persikrausis į kitas valstybės narės ir ten naudosis iš socialinės apsaugos sistema, nes e, sistemos nėra vienodos neturėtų žmonės gauti socialinio būsto tol, kol jie tam tikrą laiko tarpą nemoka mokesčių į socialinės apsaugos sistemą. Ačiū. Ačiū, dabar steiksiu žodį ponui Lumen vienam. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš sveikinu su paprastinimą, kurį bus galima numatyti šiuo reglamentu. Jau žinote, kad aš dažnai pasisakau už lankstesnį metodą, lankstesnio principo taikymą, nes tai pasitarnaus ES piliečiams, sistema taps paprastesnė ir bus labiau atsižvelgiama į darbuotojų poreikius. Geresnis socialinės apsaugos sistemų koordinavimas bus žingsnis pirmin šiame kontekste, galvojant apie e, darbo vietų e, kūrimą ir užtikrinimą ir darbuotojų judumo teisės užtikrinimą reglamentas 883-2004 metų ir taip pat kitas aktualus reglamentas abu privalo būti pritaikyti prie šiandieninės situacijos. Ir taip pat ir valstybės narės, jų vyriausybės dar turi daug ką nuveikti. Jos turi užtikrinti, kad socialinio apsaugos sistemos veiktų sklandžiai ir kad būtų tarpusavyje bendratarbiaujama. Taip kaip numatyta šiame reglamente. Tam, kad būtų padedama piliečiams ES valstybių narių, jeigu, nedi, jeigu jie nedirba savo gyvenamoje valstybė narėje. Ačiū. Dabar ponia Vlašikova vieną minutę. Dėkuojam veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, mėlyje kolegos. Pasiūlymai dėl socialinio draudimo sistemų koordinavimo, jais siekiama modernizuoti dabartinį teisyną ir taip pat prisitaikyti prie naujos socialinės realybės. Mes turime į ją e, tinkamai reaguoti. Dėl to e, darbio pašalpos, pašalpų sistemos turi būti atitinkamai modernizuotos. Jeigu e, darbuotojas dirba vienu metu skirtingose valstybėse narėse, tuomet yra svarbu išsiaiškinti, kur tas asmuo atlieka pagrindinį savo darbą. Ir Reikia atsižvelgti į vairias e, profesinės veiklos aplinkybės ir sąlygas, ypač kai kalbame apie labai judrius e, mobilius darbuotojus. Turime siekti, kad um, savarankiškai dirbantis asmenys gautų uh, pašalpas, turėtų pašalpų garantijas, E, dirbdami e, skirtingose valstybėse narėse ir jeigu netenka tokio, teisės tokias pašalpas grįžę į, į savo gimtają šalį, e, tuomet reikėtų užtikrinti atitinkamas teisės jų gimtojoje šalyje. Dėkoju. Ponas Bovais kada tik Europos parlamente diskutuojame, visi keliai veda į tą pačią vietą - gilesnę ir tolesnę ekonominę integraciją. Europos bendrijų e, istorijos pradžioje sakėme, kad e, judėjimo laisvė yra reikalinga žmonėms e, e, važiuoti į kitas valstybės narės ieškoti darbo. O dabar žmonės e, juda tik tam, kad galėtų naudoti socialinės apsaugos sistemomis. Tai yra neteisinga žmonėms, kurie sunkiai dirba ir prisideda prie tos socialinės apsaugos. Mes turime siekti paremti žmonės, o ne politinius tikslus. E, Mes negalime kelti grėsmės žmonių nacionaliniam tapatumui. Anot pranešėjo, be socialinių sistemų koordinavimo atsiras rizika, kad e, vieninga rinka negalės gerai veikti. Numatomos priemonės e, savarankiškai dirbantiems žmonėms paremti įeina į ilgalaikį planą, kuris e, leistų tų žmonių poreikius e, padaryti ilgalaikiais. Komisario Laslo. Ačiū. Ačiū, ponui, ačiū ponui Bronks ir dabar komisijos narys ponas Sandor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieninė sistema yra paremta egzistuojančiamis nuostatomis, kuriomis yra siekiama pagerinti socialinių apsaugos sistemų koordinavimas tarpusavyje, galvojant apie judžius darbuotojus. Be abejo, čia klausimų kyla daug ir turime rasti praktiškai pritaikomus atsakymus į juos. įvairios nuorodos darytos į, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo direktyvą, taip pat į kitus dokumentus, buvo tikrai naudingos. Aš labai įdėmiai klausiausi to, kas buvo pasakyta apie um, socialinio būsto um, ir benamystės problematiką. Tai tikrai labai opios problemos, bet uh, tai nėra mūsų šiandieninės diskusijos um, pagrindiniai klausimai. Socialinės e, apsaugos E, koordinavimo reglamentas numato, kad reikia atlikti būtinus veiksmus, kurie pastarnaus kasdienėme e, ES piliečių darbuotojų gyvenime. Europos komisija tikrai e, su džiaugsmu laukia šio pasiūlymo patvirtinimo ir jo įgyveninimo ateityje. Ačiū. Ir dabar dar dvi minutės suteikiamos diskusijos pabaigoje pačiam pranešėjai, ponia Kabarno. O i za spolupráci pracovníkům jak komise tak rady. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms už pareikštą paramą, taip pat noriu padėkoti komisijai ir tarybai taip pat. Jau girdėjote, kad daug kas pasisako už šios pakeitimus, ne visi yra tik techninio pobūdžio, kai kurie susiję ir su kai kuriais politiniais klausimais. Ir šiuo pasiūlymu iš tikrųjų yra paremama e, te, teisė piliečių į laisvą judėjimą. Yra užtikrinamas e, laisvas kapitalo, darbo jėgos judėjimas, e, supaprastinamas piliečių gyvenimas, nuostatos bus suprantamesnės ir aiškesnės. Mūsų darbas yra kurti teisinės nuostatas, skatinančias darbo rinkos e, veikimą tinkamą. Tikrai nenorime e, kelti joje tik daugiau kliūčių piliečiams. Valstybių narių prerogatyva kurti savo socialinės apsaugos sistemas yra išlau, iš, išsaugoma, jos ir nėra verčiamos e, šios savo praktikos keisti, taip pat nekyla jokia papildoma finansinė didžiulė našta dėl šio pasiūlymo, tad reikia tik tai atkreipti dėmesį į tai, kad juo bus pagerinama darbuotojų situacija ir paremiami pagrindiniai principai ir vertybės ES. Ačiū. Ponui Čabrnoch. Senora Časlovieska. Pone Časlovieska. Speak for the next time, so that's why. Ne, aš norėjau pasisakyti vėliau. Aš supratau, kad norite dabar kalbėti. Bet be abejo, lūkesčiai jūsų yra tikrai pateisinami, suprantame juos. Pues, um, cerramos este debate, la votación correspondiente tendrá. Ačiū. Diskusijos baigtos šią temą ir balsavimas įvyks šiandieną 11.30 šiuo klausimu. Ir dabar trumpam nutraukiame posėdį ir po to darbą pratesime. Vale, pues, Pertraukėlė e, užtruks dvi minutės.